Colleghe e colleghi, prendete posto. Gerbėmiai kolegos, prašytume susėsti. Il processo verbale e i testi approvati nella seduta di ieri sono disponibili. Vakar dienos posėdžio protokolas ir priimti tekstai yra parengti ir išdalinti, ar būtų kokiu nors komentaru. Protokolas patvirtintas. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues. Dėkoju, ponas pirmininkė, ponės ir ponai. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad e, prieš save ant stalo rasite dokumentus apie Liuks premiją, kurią jūs ir turėsite suteikti. Primenu Jums, kad turėsite galimybę ir netgi prievalę balsuoti, pasirinkant konkurse dalyvaujantį filmą, kuriam ir turėtų atitekti prizas. Rasite čia visą informaciją apie šių metų filmus dalyvius taip pat ir pereitų metų filmo laimėtoja. Jis buvo išverstas į visas valstybių narių kalbas. Aš noriu paklausti, kas iš jūsų esate tą filmą pažiūrėję? Na, jeigu ne, tai pirmiausia, pabandykite jį pažiūrėti. Antra, tikrai balsuokite. Procedūra paprasta. Galite balsuoti internetu. Na, o filmus beje galite e, pažiūrėti ir savo televizoriuje 77 kanalu. Reikėtų mums parlamente balsuoti aktyviai ir masiškai. Iniciatyva yra labai gera, tarp piliečių, skatinanti europinės vertybės, pasinaudojant kino menu. Norėčiau taip pat padėkoti ir Doris Pak, kultūros komiteto pirmininkiai, kuri šį, šią iniciatyvą aktyviai rėmė ir dar kartą raginu visus aktyviai balsuoti. Dėkoju poniai Duron. Gavome namų darbų savaitgaliui ir tikiuosi visi mielai juos atliksime. Na, o dabar pereikime prie balsavimo. Pagal darbo tvarkę turime balsuoti dėl Fajon pranešimo. Trečiųjų šalių piliečiai, kurie kirsdami išorės sienas privalo turėti vizas ir kuriems toks reikalavimas netaikomas.